siekti rezultatų. Tad atsakomybė tenka mums visiems ir mes įveiksime šį iššūkį. Ačiū Jums už būsimą bendradarbiavimą. Vielen Dank, Frau Gribas-Kaite. Darf Sie bitten, Platz zu nehmen? Kolegos, norėčiau paprašyti jūsų užimti vietas. Wir kommen nun zur Abstimmung über. Dabar perėsime prie balsavimo. Balsuosime dėl ombudsmeno skirimo. Prašau visų susėsti. So, meine Damen und Herren, ich eröffne. Taigi, ponios ir ponai, pradėsime balsavimą. Norėčiau paprašyti visų susėsti. Ja, meine Damen und Herren, wir machen. Ponios ir ponai, a, išbandysime e, aparatūrą, kad galėtume nustatyti, ar yra kvorumas, tai yra daugiau negu pusė parlamentarų salėje. Prašau visus susėsti. dar kartą išbandysime bandomąjį balsavimą, tai dabar balsuosime elektroniniu būdu, kortelėmis. Das gleiche Verfahren wie gestern. Taigi ta pati procedūra kaip ir vakar. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Balsavimas baigtas. 462 parlamentarai dalyvauja. No, nu, matome, kad balsavo 462 už, 46 sulaikė, 209 prieš. Niekas nelaimėjo balsavimo. Ponios ir ponai, prašome susėsti. Aš laukiu visą laiką. 11.30 mes turėjom pradėti balsavimą, o dabar jau 11 valandų 35 minutės. Pone Langenai, jeigu aš jau pirmininkauju, tai mes laikomės nustatytą laiką.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 ponios ir ponai. Aš per bandomąjį balsavimą kaip tik nustačiau, kad daugiau negu pusė parlamentaro yra salėje. Galime tai konstatuoti. Ir aš taip pat norėčiau pasakyti, kad pono Breningo, Mairo ir Jėgerio kandidatūros buvo atsiimtos. O likę kandidatai yra ponia Rija Omenroitam, Emily O'Reilly, Dagmar Roth-Beirent ir Francesco Spironi. Šiandien mes organizuosime antrą arba trečią, jeigu reikės, rinkimų turą, vieną po kito. Taigi, ponios ir ponai, dabar norėčiau paklausti. Manau, kad dauguma kolegų jau iš tikrųjų yra salėje. Noriu paklausti, Yra kažkokių problemų? Gut, meine Damen und Herren. Gerai, ponios ir ponai, pradedame balsavimą. haben alle Kolleginnen und Kollegen abgestimmt. Ar visi kolegos balsavo? Ačiū, tai balsavimas baigtas. Abgegebene Stimmen. Suskaičiuota 640, 640 balsų, 48 susilaikė, 321 yra dauguma, ją reikia surinkti ir ne vienas kandidatas nesurinko šios daugumos. Okay. Nach der Geschäftsordnung findet im. Na, vadinasi, remiamės darbo tvarkos taisyklėmis ir rinksime dabar iš dviejų daugiausia balsų surinkusių kandidatų. Taigi, atsižvelgiant į rezultatą, liko Omer ponia Omen Reuten ir ponia Oreilį. Ruošiamės balsavimui dėl šių dviejų kandidačių. Truputėlį palaukite, nes sistema turi būti perprogramuota, būtent kad balsuotume dėl dviejų kandidačių. So, Pradėsime dabar trečią rinkimų turą. Prašau balsuoti trečiajame rinkimų ture. frage ob alle ihre stimme abgegeben haben. Klausiu, ar visi jau balsavote? Kas nors dar nebalsavo? Jeigu visi balsavote, balsavimas baigtas. Apgegebene stimmen. Suskaičiuota 635. Ir išrinkta ponia Emily O'Reilly. Jis surinko reikalaujamą balsų daugumą. Meine Damen und Herren, ich erkläre. Ponios ir ponai, norėčiau pareikšti, kad ponia Emily O'Reilly, remiantis balsavimo rezultatais, paskirta Europos ombudsmenė. Sveikinu ponia O'Reilly ir norėčiau paprašyti jos pagal 204 darbo tvarkos taisyklių e, straipsnį prisiekti Europos parlamentui jos įgaliojimai e, pradės veikti e, spalio pirmą dieną, kai jinai tik tai prisieks ES teisingumo teismui. O dabar susieksiu žodį ponui e, komisarui Šepčiovičiui. Much, Ačiū, panė pirmininkė. Norėčiau oficialiai pasveikinti ponę Reilį išrinkus ją Europos ambutsmene. Aš manau, kad ji dabar sėdi galerijoje ir nuoširdžiai siunčiu savo sveikinimus jos adresu. Ir be abejo, ponė pirmininkė, aš ypač noriu pabrėžti faktą, kad pirmą kartą e, Europos ombudsmena tampa moteris. Tad turėčiau pasakyti, kad mums reikia pakeisti jos titulą, kadangi jie bus nebe ombudsmenė, o ombuds moteris. Tad e, taip pat reikia e, pabrėžti, kad ji e, buvo pirmoji Airijos ombudsmenė 2013 metais. Tai yra vienas iš pačių ambicingiausių, viena iš pačių ambicingiausių pareigybių ir komisija kuri e, priima sprendimus ir e, e, pradeda procedūras susijusias su ir su ombudsmeno darbu turės be abejo ombudsmenas, turės be jokios abejonės tiesioginės įtakos ir komisijos darbui ir pačių piliečių darbu, gyvenimui. Ir labai svarbu, kad mes Europoje sąjungai siūstumėme žinę ir taip pat visoms institucijoms, apie tai, kokie yra mūsų piliečių e, poreikiai ir konkrečiai spręsime jų problemas. Taip pat labai svarbu, kad Europos piliečiai suprastų savo e, piliečių teisės, taip teisės teikti skundus ombudsmenui. Juo labiau, kad e, dabar šiais metais turime Europos piliečių metus, tai yra Europos piliečių metai ir aš galiu pabrėžti, kad komisija visuomet jūs palaikys, palaikys, palaikys, palaikys puikius santykius su jomis, kad e, e, ta, tie santykiai, jie bus tokie pat puikūs ir nuostabus, kokie buvo iki šiol. Dar kartą norėčiau Jūs pasveikinti. Pirmininkas, dėkoju, ponė komisarė. Dabar pereikime prie balsavimo dėl rezoliucijos dėl daugiametės finansinės programos meine damen und herren ich lasse zunächst Ponios ir ponai, pirmiausia, balsuokime dėl žaliųjų frakcijos pateikto rezoliucijos projekto. Pirmasis punktas originaliame e, pirminėme tekste pradėkime balsuoti vardiniu būdu. Ar visi balsavote? Baigime balsuoti. Atmestas pirmasis punktas po, e, e, remiantis e, po 63 punkto, pirmasis pakeitimas, ar pradėkime balsuoti, ar visi balsavote. Balsavimas baigtas. Atmesta. Antrasis pakeitimas, vardinis balsavimas, pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Taip pat atmesta. Dabar pereikime prie rezoliucijos projekto su visais pakeitimais ir pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Baigime balsuoti. Šis rezoliucijos projektas buvo atmestas. Dabar pereikime prie bendro e, rezoliucijos projekto, kurį pateikė EPP, ALDE ir socialistų frakcija po pirmojo punkto, 15 penkio, penkio, pakeitimas, vardinis balsavimas, pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Pirmasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Taip pat atmesta. Antrasis e, punktas, antrasis pakeitimas, vardinis balsavimas, pradėkime balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. Šešioliktas punktas. Atsiprašau, pakeitimas šešioliktas. Kas už, kas prieš, susilaiko. Atmesta. 17 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradėkime balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečiasis pakeitimas, vardinis balsavimas, pradėkime balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. Po trečiojo punkto, 18 pakeitimas, pradėkime balsuoti vardiniu būdu. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. 19 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradėkime balsuoti. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. Atmesta. Ketvirtas e, pirminio teksto punktas, dvi dalys, pirma dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antra dalis, vardinis balsavimas, pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Po ketvirto punkto, dvidešimtas pakeitimas, kas už, prieš prieš susilaiko atmesta. Po penkto punkto ketvirtasis pakeitimas, vardinis balsavimas, pradėkime balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar pereiname prie 21 pakeitimo. Kas už? prieš, susilaiko, atmesta. 22. Kas už, prieš, susilaiko, taip pat atmesta. 23. Po 6 punkto, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Po 6 punkto, 5 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Pirminis tekstas, vardinis balsavimas. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiam balsuoti. Priimta. Po šešto punkto, 13 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradėkime. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 14. Vargdinis balsavimas. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 24 pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradėkim. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. 25. Peržiūrėtas pakeitimas, virginis balsavimas, pradėkime balsuoti. Ar visi balsavo? Baigim balsuoti. Atmesta. 26. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Šeštas pakeitimas, vardinis balsavimas, pradėkime balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. Septintasis pakeitimas, vardinis balsavimas, pradėkime balsuoti. Ir visi balsavo, baigime balsuoti. Atmesta. 27 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Aštuntas vardinis balsavimas. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavo? Baigiam balsuoti. Atmesta. Devintas vardinis balsavimas. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavo? Baigiam balsuoti. Atmesta. 12, 12 pastraipa, 10 pakeitimas, pradėkime balsuoti vardiniu būdu. Ar visi balsavote? Baigiam balsuoti. Atmesta. 28 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Prie pirminio teksto yra pateiktas žodinis pakeitimas, kurį teikia ponas Kalfin. mr president pirmininkė, kolegos. 12 paragrafe norėčiau pasiūlyti nedidelį pakeitimą, kuris iš, būtų tam tikras pagerinimas formuluotės, jos pernelik nekeičia. Tai yra e, sveikina nuostata dėl papildomo vien, e, sumos padidinimo 1 milijardų eurų e, maisto paskirstimo schemai valstybėms narėms, kurios nori šio, šio e, paramos padidinimo. Pirmininkas. Norėčiau pagal visas procedūras paklausti, ar kas nors prieštarauja tokiam pakeitimui. Ne. Tuomet balsuokime dėl originalaus teksto su kolego Kalfin pakeitimu. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Vienuoliktas pakeitimas, vardinis balsavimas, pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 13 pastraipos pirminis tekstas, keli, dviejomis dalimis balsuojame, pirmoji dalis, vardinis balsavimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Antroji dalis, kas už? kas prieš, susilaiko, priimta. Po 13 pastraipos 12 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiam balsuoti. Atmesta. 29 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar balsuosime dėl viso rezoliucijos projekto. Jį prieėmus atkris visi kiti papildomai pateikti rezoliucijų projektai. Taip, toks rezoliucijos projektas su visais pakeitimais dabar bus dėl jo balsuojama. Vardiniu būdu ar visi balsavote. Baigėme balsuoti. Rezoliucija buvo priimta. Dabar pereiname prie Morėra pranešimo, vieno iš dviejų jo pateiktų pranešimų. Pradėkime balsuoti. Vardinis balsavimas. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. Noch offen. Gerai, balsuokime toliau. Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar antrasis Morieros pranešimas. Taip pat vardinis balsavimas. Pradėkime balsuoti. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar Sūza pranešimas. Trečiasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Antrasis pakeitimas. Kas už? Prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Penktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar galutinis balsavimas vardiniu būdu. Vardinis balsavimas. Pradėkime balsuoti. Baigime balsuoti. Primta. Dabar reikia nutraukti balsavimą, kad galėtume įteikti Sakarovo premiją. Prašyčiau visų likti šioje salėje.